naudojami veiksmingiau. Dėkoju už diskusiją. Aš tikiuosi, kad balsavimas parlamente bus vienareikšmiškas ir galėsime pradėti sėkmingas darybas su taryba. Pirmininkas, ačiū labai. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Balsuosime šiandien 12 val. Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu skirti komisijai dėl e, ekspertų grupės proporcingo atstovavimo ir skaidrumo. Pirmiausiai žodį suteiksiu ponui De Jongo. voorzitter de commissie heeft eind vorig jaar de Ačiū pirmininkė. Praeitų metų pabaigoje komisija pakeitė savo ekspertų grupių veiklos tvarką ir taisyklės. Aš e, galėjau dalyvauti diskusijose su komisijos atstovais, nepaisant to parlamentas formaliai dalyvavo šiuose procesuose arba turėjo dalyvauti, nes ši tema yra svarbi tiek komisijai, tiek parlamentai. Ar e, komisijos narys gali patikinti ir pažadėti, kad ateityje vyks formalus dialogas prieš priimant atitinkamus sprendimus. Pastarosiamis savaitėmis buvau susitikęs su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, jų atstovais. Jos labai susirūpinusios to, kad ateityje komisijos ekspertų grupių sudėtis bus labai neproporcinga, remdamasi savo patirtimi. Galiu patvirtinti, nes dirbau ES komisijos generalinėme sekretorijete Žinau, kad generaliniai direktoratai yra atskiros mažos karalystės, tačiau turėtų būti numatyta galimybė viename interneto puslapį gauti informaciją apie visas komisijos ekspertų grupės ar komisijos narys e, sugebės to pasiekti. Taip pat e, visi susiduria su sunkumais dėl lėšų stygiaus, per mažai lėšų gauna profsąjungos, vartotojų apsaugos organizacijos, e, jos dirba mažose biurose Briuselėje ir turi remdamosis savo e, nedidelėmis lėšomis kovoti su turtingomis lobistų grupėmis, tačiau yra ir atitinkama samata parengta šių eksperto, ekspertų grupių veiklos, todėl komisija turėtų uh, teikti visą įmanomą informaciją, pavyzdžiui, dėl atitinkamų išlaidų atlyginimo už e, dalyvavimą ekspertų grupių veikloje, pavyzdžiui, nakvynės arba e, maitinimuose išlaidų, nes šiuo metu daug, dauguma įmonių tos informacijos paprasčiausiai negauna ir negali uh, pasisamdyti ekspertų, kad galėtų atstovauti ir ginti savo interesus. Samko generalinio direktorato atstovai teigia, kad nešama kad tiesiogiai suinteresuoti ekspertai negalėt, neturi dalyvauti ekspertų grupių veiklose. Siūlyčiau tokių principų, kurie taikomi SAMKO generalinė direktorė, laikytis ir visose kitose generaliniuose direktoratuose. Taip pat noriu kreipti dėmesį į Greenpeace pageidavimą dalyvauti vieno ekspertų grupės veikloje. Komisija tuo tarpu e, nesutiko su to panas Kešme. Niekam neįdomu e, komisijos teigiama veikla, tačiau visi kreipia dėmesį į neįgiamą veiklą, kaip ponas Dėjong minėjo, parlamentui kyla tam tikrų susirūpinimų. Mes siekiame, kad ekspertų grupės būtų proporcingesnės ir kad būtų galima gauti informaciją, kaip iš šias grupės pateikti, nes reikia užtikrinti pasitikėjimą ekspertų grupių veikla. Tai įmanoma užtikrinus visišką skaidrumą ir uh, padarius galą didžiųjų verslo struktūrų dominavimui tose ekspertų grupėse. E, aš buvau pranešėjęs 2001 metais, e, rengiant pranešimą dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija. Mes siekiame sprendimus priartinti kaip įmanoma arčiau prie piliečių. Todėl e, priėmėme atitinkamą reglamentą 2001 metais, kuris šiuo metu yra peržiūrimas. Aš pageidaučiau, kad ekspertų grupių veiklos pagrindų programa turėtų būti įtraukta į 2008 metų peržiūrimą reglamentą. Pone Makavei yra salėje, ji ilgai kovojo už skaidrumą ir viešumą ir dauguma parlamento frakcijų tam skiria labai daug dėmesio. Parlamentui labai svarbu, e, kad informacija būtų skleidžiama, kad, e, kaip manoma, daugiau pilietinės visuomenės atstovų e, dalyvautų priimosios sprendimuose ir jeigu tai yra ne užtikrinama, reikia paaiškinti priežastis, kodėl. Pirmininkas, ačiū pono Kešmanui, dviems su pusė minutės žodis suteikiamas ponui Kanfinui. Labai diena, ponė komisarė, aš pri, prisidėjau prie šio žodinio klausimo, nes man atrodo, kad jis yra labai svarbus. Svarbus komisijai ir ypatingai Europos Sąjungai. Labai svarbu, kad būtume visi skaidrus, kad būtume nepriekaištingi šiuo klausimu, lobizmo klausimu. Žinote, kad Bruselis yra pasaulinė lobistų sostinė, netgi daugiau lobistų negu Vašingtonė pas mus. Ir reikia, e, lobistai, ekspertai labai įtakoja komisiją. Aš e, posėdžiauju e, pinigų ir ekonominių reikalų komitete. Žinote, kad 95 procentų procentai šių e, ekspertų yra bankininkai, tačiau ne visi bankininkai, o e, e investicijų e, e, rinkų, JP Morgan, Goldman Sachs, visi atstovaujami. Taigi nėra nevyriausybinių organizacijų atstovavimo ir panašiai. Ir komisija norėtų pakeisti bankinės taisyklės, kad būtų tik tais tie bankininkai, E, kurie atstovauja Amerikai, tai iš tiesų surrealistinė situacija. Mes laukiame, kad šis klausimas susilauktų labai aiškaus atsakymo. Ar ketinate pakeisti ekspertų grupės sutėtį? Ar ketinate padaryti taip, kad tos ataskaitos būtų viešos, kad interesų konfliktų būtų išvengta? Ir Europos parlamente šis klausimas yra labai e, skirtingai traktuojamas, nes juo domisi ir dešinėje, ir kairieji. Kodėlgi mums visiems nesusijungus ir neprisidėjus prie tų reformų, kurių jūs imsitės. Ačiū dabar dvi su pusė minutės poniai Lepaž. Ačiū ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš visiškai pritariu kolegų anksčiau pasisakiusiųjų mintims ponui Dežong, ponui Konta. Man dėja labai gaila, kad parlament, su parlamentu nebuvo konsultuojamasi prieš priimant paskutinį sprendimą. Dėl skaidrumo, dėl ekspertizės mes jau seniai e, ir daug diskutuojame, ypatingai e, sveikatos ir aplinkosaugos saugos E, komitete. Mano patirtis ten labai panaši kaip ir pono Kanfeno jos rytyje. Aš norėčiau du dalykus pabrėžti. Pirmiausia, grupių pusiausvyrą. Tai yra labai svarbi tema. Mes mūsų sudėtis labai išbalansuota. Daug didelių įmonių, mažai mažų ir vidutinių, labai daug atstovaujama pramonės, nepakankamai atstovaujama e, pilietinės visuomenės E, komisija turi priimti kažkokius tai sprendimus, nes komisija remiasi ekspertų e, raportais. Žinoma, jeigu tie ekspertų raportai būtų neįdomus, tai niekas jų ir neskaitytų. Reikėtų iš naujo subalansuoti e, tas ekspertų grupės, tai yra absoliučiai būtina, dėja naujose taisyklėse nematau, kad būtų linkstama prie to, kad ekspertų grupės būtų įtraukta e, tie, kas turi būti įtraukti. Mums ir jums reikia puikiai išsiaiškinti, kas apie ką kalba ir kodėl. Jeigu ekspertas atvyksta kaip nepriklausomas, o jeigu jisai yra kokio nors lobizmo atstovas, tai savaime suprantama, kad ta ekspertizė, kurią jisai pateikia, negali būti naudojama kaip svarus ir neginčiamas įrodymas. Reikia, kad kontrolė deklarac... interesų deklaravimas būtų labai skaidrus. Nes jeigu jau ekspertas pasisako kaip pramonės ekspertas, tai tada viskas aišku. Jeigu jisai pasisako kaip profesorius tuo tarpu, kai jisai yra pramonės atstovas, tai tada jau viskas nebeaišku. Manau, kad konfliktų interesas, e, konfliktų, e, interesų konfliktas yra labai didži, svarbus dalykas ir su vaistais, E, vaistų agentūroje mes labai tą dažnai matome. Taigi, ponas komisarė, labai prašau jūsų padaryti taip, kad ekspertais e, mes ir vėl pasitikėtume e, tais ekspertais, kurių nuomonė remiantis priimami sprendimai. Ačiū poniai Lepaž. Dabar žodis komisarui Kalas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Na, be abejo, Nežinau, kiek jums yra žinoma šio klausimo prieš istoriją. Bet manau, kad ponas Šefcovičius, ko gero jau gal turėjo progai tuos klausimus atsakinėti, nes per pasarosius penkerius metus buvo jo veiklos rytis. Ir man tas rytis taip pat yra žinoma ir galėčiau pasakyti ir detaliai, kas buvo pasiekta ekspertų grupėse. Aš turiu tik tris minutės atsakymams jūsų klausimus, tai pabandysiu. Naujos taisyklės buvo priimtos 10 lapkričio mėnesį susijusios su eksperto grupėmis ir buvo pasakyta, kad komisijos tarnybos skiriant šių grupių narys tengiasi užtikrinti proporcingą atstovavimą. Joms Svarbu, kad buvo atsižvelgta taip pat ir į specialią reikalingą patirtį. Kaip jau sakiau, taip, taisyklės yra griežtos, įskaitant ir horizontalesias taisyklės, kurių tikslas yra, iš, kad šių komitetų nariai išvengtų interesų konfliktų. Paskirti ekspertai turi turėti reikiamą kompetenciją, e, tie žmonės turi būti nepriklausomi ir veikti visuomenės labui. Tos taisyklės yra taikomos visoms ekspertų grupėms ir tai yra vienintelė komisijos politika šioje srityje. 2005 spalį vyko puikus bendradarbiavimas su Europos parlamento nariais. Jens Bondė prisidėjo ir komisija parengė E, sąrašą tų ekspertų grupių, buvo išdėstyta, kokio yra tų ekspertų grupių sudėtis, tikslai ir panašiai. Paskui buvo paskelbti ekspertų grupių narių vardai ir pavardės. Visa tai reiškia, kad komisija 2005-aisiais prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie yra taikomi visoms ekspertų grupėms. Ekspertų grupių visų nariai atsirado sąrašas 2009 metais. Kaip jau sakiau, ten yra visų ekspertų grupių nariai, juos galima susirasti tinklalapyje. Tai buvo griežtas Europos parlamento reikalavimas ir mes tai padarėme. Dabar, kalbant apie naujas taisyklės taikomas ekspertų grupėms, komisija parengė 2010 rugsėjį naują versiją šio registro. Buvo teikiama detalesnė ir atidesnė informacija apie tų komitetų narius. Taip pat kriterijai, pagal kuriuos atrenkami nariai. Buvo stengiamasi užtikrinti kuo didesnį skaidrumą susijusiu su veikla, kuri vykdė atskiros grupės. Nu, yra nurodyta, nurodyta taip pat pateikta nuoroda į atitinkamus ekspertų grupės internetinį tinklalapį. Taigi informacijos yra tikrai labai daug, Ir kai kurie darbai perimo nuo senos prie naujos e, versijos tinklalapio dar vyksta. Ir aš manau, kad per pasarusius keltą mėnesių tas pereinamasis laikotarpis baigsis. Aš penkis su pusę metų šiais klausimais turėjau galimybę diskutuoti, tad žinau, kad e, galiu duoti tokį patarimą. Na, nereikia mistifikuoti tų ekspertų grupių ir jų veiklos. Tai yra žmonės, kurie turi priimti sprendimus ir teikti tiksliau patarimus sprendimams priimti. E, lobistai taip pat dirba savo darbą. 2005-aisiais, nepamirškite, mes pradėjome taip vadinamai skaidrumo registrą. Tuomet jis buvo pavadintas lobistrų registrų, jų sąrašu, o dabar atsirado ekspertų grupių sąrašas. Tačiau aš manau, kad viskas buvo nuveikta, yra didžiulis žingsnis į priekį daug kas buvo padaryta ir ne viskas atrodo taip blogai, kaip galima buvo pamanyti. Ačiū. Ačiū ponui komisarui, sako pirmininkas, o dabar pereikime prie pasisakančių frakcijos vardu. Pirmiausia, PP frakcijos vardu kalbės ponia Makovei. Prašom. Dėkoju. Ačiū komisarė už atsakymą į klausimą. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Mes žvelgiame į dabartį, į ateitį, mažiau žvelgiame į praeitį. Galime pamatyti, kad buvo nuveikta daug ir kad, manau, kad dar toliau reikia žengti skaidrumo kryptimi. Pritariu čia savo kolegoms. Manau, kad Europos parlamentas kreipėsi į komisiją visai teisingai, prašydamas užtikrinti proporcingą atstovavimą ekspertų grupėms. E, jas sudarant pirmiausia. Kaip jūs sakėte, dar tebe lieka daug ką nuveikti e, tam, kad žmonės pasitikėtų tomis grupėmis. Procedūros, kurių tikslas yra aptekti e, ir, ir panaikinti interesų konfliktus, dar nėra pakankamos. Nepakanka nusiųsti laišką ekspertui ir pasakyti, kad štai jūs e, susidurite su interesų konflikto situacija, darykit ką nors, to nepakanka. Aš manau, kad vietoj to kad dabar vietoj to, kad būtų einama skaidrumo linkui, eidama slaptumo linkui. E, taip pat mes siūlome skelbti ekspertų grupių dokumentus. Dabar mažos ir vidutinės įmonės ir civilinės visuomenės organizacijos, joms nėra tinkamai atstovaujama. E, dominuoja pram, atstovavimas pramonės įmonėms. Ekspertų grupėse dėja ši problema tebe egzistuoja. Norėčiau paklausti daugiau informacijos, ar galima būtų visas ekspertų grupės, jų sąrašus paskelbti tinklalapyje ir ar būtų galima e, taip pat paskelbti duomenis apie tos e, ekspertų grupių narius. Kad dėl, pavyzdžiui, ES fondų panaudojimo, kokį vaidmenį čia vaidina ekspertai. Aš manau, kad Mums svarbu pasitikėti savo institucijomis, o jeigu norime, kad ta institucija būtų patikima, mums pirmiausia yra reikalingas kuo didesnis jai taikomas skaidrumas. Ačiū. Ačiū poniai Makovei. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu pusantros minutės. Pone Gurmai, prašau. Pirmininkė, kolegos komisijos nariai, žinome, kad esame tam tikrų klišė dėl Europos Sąjungoje primamų sprendimų. Pirmoji E, pirmasis vertinimas yra tai, kad sprendimai yra primami neskaidriai. Čia reikia laikytis atitinkamų principų tam, kad būtų užtikrintas bent jau svarbiausias, mažiausias skaidrumas. Teisėkuros pasiūlymas e, parengti tam tikrą tinklavietę su e, lobistų informacija yra elementarus privalomas dalykas. Lobistų įtaka yra neproporcingai didelė. Žinau, kad e, lobistų veikla gali būti naudinga komisijos primamiems sprendimams, nes atkreipiamas dėmesys į tam tikrus svarbius aspektus, tačiau privaloma užtikrinti elementarų skaidrumą. Manau, tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgiam ateityje. Kalbant apie ekspertus, jie turi būti tuo, kuo yra ir turi atstovauti tikriems e, interesams. Tik tai šiais principais vadovaujantis ekspertų grupių, grupių veikla bus e, sėkminga, todėl aš galiu tik tai pakartoti kolegų užduotą klausimą. Ar būtina, ar e, nebūtina dabar gauti tas ekspertų konsultacijas, siekiant priimti komisijos sprendimus. Ačiū, ponė Gurmei. Konservatorių reformuotojų frakcijos vardu, ponė Ziobras, teikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kivaizdu, kad kiekviena demokratinė visuomenė skaidrumas, ypač valdžios veikloje, privalo būti užtikrintas. Tai yra būtina gerų sprendimų prieimimo prielaidą, sprendimų, kurie naudingi visuomeniai, valstybei, e, o ne atskiriems interesams. Todėl visuomet, kai tik įmanoma, privalome pabrėžti, kad ES komisijos tarnybos ir institucijos ar visos kitos institucijos susijusios su ES veikla, taip pat ir ES parlamentas privalo elgtis ir veikti akivaizdžiai, skaidriai ir suprantamai, todėl būtina užtikrinti, kad ir ekspertų grupės veiktų vadovaudamosi šiais principais, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktams, kad būtų užkirstas kelias slaptų interesų įtakai, kuomet šie interesai e, gali įtakoti visą ES priimamus svarbius sprendimus. Ačiū ponui Ziobro. Laisvės demokratijos frakcijos vardu ponas Batin vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Spalio mėnesį Europos parlamentas pateikė ir patvirtino šešias e, direktyvas susijusias su finansų pramonės veikla. Aš e, gruodžio mėnesį pateikiau komisijai e, klausimą raštu dėl vienos Junktinės karalystės kompanijos veiklos. Tai yra Bank of England kompanijai kur e, e, suteikiama, numatoma galimybė e, išlaikyti konfidencialią informaciją apie šio banko akcininkų. Ar Europos komisija turės pakankamai drąsos ir galių pareikalauti, kad būtų atskleista šio banko akcininkų tapatybė Manau, kad prieš reikalaujant iš kitų skaidrumo būtina užtikrinti skaidrumo principo laikymasi savo veikloje. Ačiū ponai Baten, neprisijungusių frakcijos vardu, grupės vardu ponas Martin kalbės. Komisijos nari, e, puiku, kad jūs šiandien dalyvaujate posėdėje, nes jūsų pastangos e, tikrai nusipelnė pagarbos ir pripažinimo Tačiau, e, nepaisant to, laukia dar daug darbų. Du aspektus noriu pažymėti. Labai svarbu užtikrinti, kad ekspertų grupių veikloje dalyvaujantis žmonės susilauktų sankcijų, jeigu apie save pateikia e, netinkamą informaciją. E, jie privalo būti baudžiami Antras aspektas susijęs su tuo, kad e, komisija privalo e, patikrinti, e, kam yra atstovaujama, ar interesų grupėms, ekonominiams grupėms, ar pilietiniai visuomeniai. Nes labai dažnai pasitaiko tokio atveju, kad ypatingai finansų krizės akivaizdo komisija susilaukia blogų patarimų. Labai ačiū, panas Martinas. Ponui Martinui dabar kiti kalbėtojai, ponė Zaborska pirmoji. Dėkuoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Norėčiau padėkoti liberalams, kad pradėjo diskutuoti šiuo klausimu svarbiu. Ekspertų grupės svarbios ne tik ekonomikoje ir kitur reikia gerbti nešališkumo principus. Ekspertų grupės turėtų atstovauti visiems piliečiams. Pirm, pagal Eurostatą 90 procentų gyventojų suvokia e, šeimą kaip e, vyrą, žmoną, vaikus, bet kartais ekspertų grupės nesižvelgia į tokį šeimos modelį. Ir komisija kartais neleidžia netgi tokioms e, e, dalyvauti tokių e, šeimų atstovams, o pasirenka tam tikrų visai kitų grupių atstovus ar atstoves, kurios pavyzdžiui bando labiau pabrėžti feministinį požiūrį. Nepamirškime to, kas buvo pasakyta šiame parlamente. Europos komisija taip pat yra pasisakiusi dėl įvairių laisvių. E, kaip žinome, komisija vieną kartą atsiribojo nuo tam tikros nuomonės, nes ji buvo parengta bendradarbiaujant su e, lobistais pasisakančiais sakančiais už abortus. Galiu paminėti daugybę tokių pavyzdžių ir Noriu uh, prisidėti prie klausimo, kurį pateikė komisijos. Prašau, kad komisija uh, e, išvedintų tas patalpas, kur susitinkame su ekspertais, nes oras ne visuomet labai šviežias. Dėkuoju, poniai Zaborskai. Dabar dvi minutės kalbės ponia Matiju. Ačiū, ponia pirmininkė. Konsultavimuose su ekspertais darbas, kurį atlieka Europos komisija. Uh, turi būti nepriekaištingas skaidrumo požiūriu. Šis darbas yra pavojingas, čia slypi pavojų. Juk yra ir suinteresuotųjų tam tikrais dalykais narių ir jie nebūtinai gali visuomenės interesus atspindėti. Komisija dėl atstovaujamumo turi būti labai budri ir turi būti priešingo požiūrio išsakymo skatinamas. skatinimas. Aš e, labai nepatenkinta tuo, kad matau nevyriausybinio organizacijų, kurios turi aiškių interesų čia. Ir darbo tvarkės bei e, protokolai turi būti viešinami visuomeniai. Savivaldybių atstovai taipogi būt, turi būti įtraukiami į tuos darbus. Na ir E, kai, kurie, kai, kuris, kai kurių ekspertų grupės negali atlikti patikimo darbo, pavyzdžiui, Sanko generalinėme direktorate. Man atrodo, kad komisija į šį darbą turi įtraukti parlamentą tam, kad būtų peržiūrėtas, eksper, peržiūrėtas ekspertų grupės darbas. Skaidrumas svarbus ne vien tik tai komisijai, Europos komisijai, bet ir Europos piliečiams, kaip kad tai yra numatyta 9 sutarties straipsnėje. Ačiū. Ačiū, ponia Matiju. Dabar dvi minutės ponui Jekolino. Ačiū pirmininkė. Vykdydami parlamentinę veiklą, suprantame, kad mūsų pridėtinė vertė susijusi su prieiga prie duomenų turi labai politinį aspektą. Komisija tai jau keletą kartų sakė ir taip tikrai dažnai yra pasitelkiamos išorės paslaugos, e, kurios e, atskleidžia e, pramoninę ekonominę realybę. Politikai turi atsižvelgti į tai. Po to politikai e, turi e, padaryti pasirinkimus, pasirinkimus sprendimus turi paremti, paremti ekster, ekspertai. Ekspertai turi savo analizę, aukšto lygio analizę parengti ir toje analizėje turi būti atstovaujami visi požiūriai. Taigi mums reikalingas efektyvus, veiksmingas skaidrios procedūros instrumentas, kurio dėka komisija galėtų atlikti savo vaidmenį. Ji turėtų remti ekspertų grupę, o ta pati ekspertų grupė turėtų būti nepriklausoma. O tai, kaip žinia, yra labai problematiška. 2010 m. planas buvo rimtas žingsnis į priekį, tačiau reikia daryti, veikti dar daugiau. Juk ekspertų žinios labai daug, e, didelė dalimi priklauso nuo jų autonomijos, nuo jų nepriklausomumo, e, nuo politikų nesikišimo. Komisija, kaip ir Europos parlamentas turi turėti veiksmingas procedūras, kurios gali būti sėkmingai pritaikomos. Prieigos teisė, skaidrumas, e, pusiausvėra tarp skaidrumo ir tarp to, kas neturi būti atskleidžiama tam tikriems asmenims. Tai čia yra svarbiausi principai. Tačiau politinis aspektas čia, kaip žinia, vienas iš svarbiausių. Juk ekspertų vaidmuo taip yra svarbus, tačiau jų vaidmuo yra patariamasis. Na, o politinius sprendimus turi priimti politikai ir tai yra politinis klausimas. Ačiū ponui Jekolina. Na, o dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Vienai minutiai žodis skiriamas ponui Paskam. Ačiū pirmininkė komisarė. Dabar Europos komisija peržiūri pagrindų sustarimą, kuris reglamentuoja komisijos ekspertų grupės, grupių veiklą. Mes, aišku, esame suinteresuoti, kad ES institucijos veiktų kaip galima skaidriau, sažiningiau ir teisingiau. Taigi mes norėtume, kad komisija atviresniu būdu rinktųsi ekspertus kurie dirbtų komisijos ekspertų grupėse. Visiškai neseniai Drags buvo kuriama vaistų agentūra. Taigi mes turime imtis bendrų pastangų, siekdami užtikrinti, kad patariamosios institucijos būtų nešališkos. Jeigu dar yra kur patobulėti, mes turėtume tą situaciją ir bandyti patobulinti. Ačiū. Dėkuoju ponui Paska, dabar vieną minutę. Ponas Obermeier, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisaras Barnie pripažino, kad ekspertų grupių veikla finansų srityje nebuvo visiškai subalansuota ir proporcinga, kalbant apie darbo grupių sudėtį. 11 iš 25 eksperto grupių yra dominuojamos finansų sektoriaus ir tose ekspertų grupėse kur kas daugiau dirba banko atstovų negu kad pilietinės visuomenės atstovų. E, komisija sako, kad yra laikomasi bendro visuomenės intereso, kai iškyla interesų konfliktas, tačiau man tai kelia juoką. Visiškas skaidrumas nėra užtikrinamas ir Ta pati galima būtų pasakyti apie Europos maisto saugos agentūrą ir ekspertų grupės, ypač kai kalbama apie maisto produktų saugumą ir geniškai modifikuotus organizmus. Arba genetiškai pakeistas augalų medžiagas buvo laikomasi gyvybės mokslų instituto pateiktos nuomonės. Aš manau, kad tokia praktika, pavojinga praktika turėtų būti nutraukta kaip galima greičiau, nes tai yra labai neatsakinga. Dėkuoju Obermajeriui. Dabar komisija. Prašom. Jūs tikrai turite labai daug klausimų, kuriuos turite atsakyti. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū gerbiami nariai. Man nepaprastai malonu buvo klausyti šios diskusijos ir iš tikrųjų būtų labai E, gerai pasižiūrėti į viso šio klausimo istoriją. Komisija atsižvelgs į visas geras mintis ir pasiūlymus, kaip padidinti skaidrumą. Mes turime nepamiršti, kad 2005 metais pradėta gyvendinti skaidrumų iniciatyva, buvo kalbama apie ekspertų grupės ir e, kaip e, Hans Peter Martinas sakė, ta idėja yra kaip mano kūdikis. Labai daug kas įvyko nuo to laiko, atsirado svetainių interneto ir kitų priemonių, bet niekuomet negalime sakyti, kad ekspertai priima sprendimus. Jie netgi kertasi, jų nuomonės kertasi. Ką tik buvo kalbėta apie genetiškai modifikuotus organizmus. Kaip žinia, ne tik pramonė sprendžia, bet yra ir kitų ekspertų grupių. Per pastarusius mėnesius komisija uh, e, užsivar saugumo dalykais. Uh, pavyzdžiui, visa informacija apie uh, demonstracinę veiklą pasiekė mane. Ir taip pat tai buvo susijęs su pasiūlymu panaikinti uh, subsidijas tabako augintojams. Mes visi, komisija, mūsų struktūros, e, agentūros, taryba, valstybės narės priima sprendimus, ne ekspertai. Ar aš e, pasisakau už didesnį skaidrumą? Ir yra aišku tai, kad e, išnyko labai tyliai net aukštų ekspertų, aukšto lygio eksperto grupių, nes jie nieko nesugebėjo patarti ir tik tai jų nuomonės visą laiką e, prieštaravo vienos kitoms. E, mes manome, kad labai dėlis pasiekimas yra skaidrumo registras, ekspertai, patarėjai veikia visur, niekas negali, joks politikas negali veikti be patarėjų. Ir žinome, kad taip pat kertasi skirtingi interesai. Visuomet ekspertai gali pasakyti, kad reikėtų imtis tokios ar kitokios pozicijos, tačiau politikai turi apsispręsti, kaip nuspręsti, ar komisijos nariai, parlamento nariai, frakcijos. Taip yra bet kokioj demokratinėje sistemoje. Dėl sudėties. Daug kas kalbėjo apie grupių sudėtį, kokia turėtų būti subalansuota sudėtis ir kas gali vertinti, ar sudėtis ekspertų grupės yra subalansuota ar ne. Yra įvairūs atvejai ir kiekvienu atveju sprendžiama atskirai dėl sudėties ekspertų grupių. Ir Vėlgi reikia prisiminti, kad ekspertų grupės nepriima sprendimui, jos neturi tokių galių. 2005 metais, jeigu prisimenate, e, buvo šis rytis labai neaiškė ir komisija labai rimtus pokyčius įdėgė, kartu su parlamentu buvo priimti sprendimai, skaidrumo registras e, įdėktas, dabar visi prie to priprato ir parlamento komisijos lobistai vadovaujasi juo komisija turi daug informacijos ir gali įvertinti lobistų įtaką, sudėti įvairių grupių. Taigi toliau dirbkime ties šiuo klausimu, bet nemenkinkime savo ankstesnių pastangų. Taigi tiek labai ačiū. Dėkuoju. Poi komisarui. Klausimo svarstymas baigtas. Kavos pertraukėlė dabar iki 12 valandos, o tada susirinkę pradėsime balsavimą. Ačiū.